su jumis nuomonėmis, jeigu to pagėdautumėte. Dėkuoju visiems už dalyvavimą diskusijoje. Noriu pranešti, kad plenarinę sesiją pratęsime rytoj 9 val. ryto. Linkiu visiems gerą vakarą.